Cari colleghi, kolegos. Man nepaprastai malonu pasveikinti mūsų plenarinėme posėdyje Vokietijos Federacinės Respublikos prezidentą. Pone prezidente, ačiū už tai, kad atvykote susitikti su mumis čia Strasbūre. Didžiuojamės tuo, kad e, pasirinkote parlamentą kaip antrosios jūsų išvykos po apsilankimo Paryžiuje praeitą savaitę vietą. Ir E, žinoma, jūs dirbate e, savo šiame naujame paste, poste tik tai savaitę buvote paskaitas kovo 19-ąją. Tai atskleidžia jūsų atsidavimą Europai, kurioje turi būti pripažįstamos visų laisvės ir kurioje dirbame siekdami užtikrinti laisvės, e, gerovės ir teisingumo erdvę visiems. Manau, kad ta drąsa, kurios e, raginate nepristikti, yra šiame parlamente. Ir jūsų buvimas čia, jūsų ekscelencija, mums primena ir jų, apie jūsų šalies atsidavimą, kuris e, šiandien yra svarbesnis nei bet kada. E, ypač atsižvelgiant į svarbios valstybės narės apsisprendimą išstoti iš ES. Išgyvename sudėtingą laikotarpį, tačiau pergyvenome sudėtingų laikotarpių praeitie ir bendryje visada rasdavo tinkamą e, kelią ir tinkamą atsaką. Jūsų ekscelencija, nesitikiu, kad atsakysite visus šios klausimus, visas idėjas, bet tikiuosi, kad dirbsime drauge ateityje ir dabar noriu suteikti Jums žodį ir dar kartą padėkoti už tai, kad atvykote pas mus į Strasbūrą. Pone pirmininkė, pone Antorijo, Antonijo, gerbėmieji parlamento nariai, pone komisijos pirmininkė, pone Jean-Claude, ponios ir ponai. Man tikrai didelis džiaugsmas ir garbė šiandieną čia būti pas Jūs šioje laisvo žodžio ir atvirų diskusijų vietoje. Tačiau, gerbėmieji draugai, šis mano džiaugsmas yra aptemdytas ir apmaudu pirmą kartą kalbėti šioje, šiuose rūmose trump, tuoj po to, kai viena iš valstybių narių pradėjo išstojimą iš ES procesą. Žinau, kad rytoj jūs e, pareikšite savo poziciją šiuo klausimu. Man apmaudu ne tik kaip politikui, bet visų pirma ir kaip Europos piliečiui. Aš Man daugmaž tiek pat metų, kiek ir pačia Europos Sąjungai. Kai gimiau 1956 metais visoje Europoje dar buvo matyti miestų žaizdos, kurios atsivėrė, kai Hitlerio Vokietija išprovokavo karą ir dar didesnės buvo ir dar gilesnės mūsų kaimynų e, žaizdos jų širdise. Tačiau tie kaimynai ištiesė ranką būtent tuo metu, Romoje prieš 60 metų ranką į taiką ir tai paklojo pamatą naujai Europai. Kai pradėjau lankyti mokyklą, jauni žmonės simboliškai pjausti Europos pasienio užkardas, kad parodytų, mes norime daugiau Europos. Ir to, kas pasiekta, mums neužtenka. 1968-aisiais tos užkardos krito Europos viduje ir laukimas, sunkvežimių laukimas prie jų ištisas valandas nuėjo į, į istoriją. Ir tas laukimas automobiliuose buvo, tapo daug trumpesnis. Kai pradėjau studijuoti, Europos trauka tapo tokia didelė, kad žmonės pietų Europoje, Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ne tik griovė diktatūras, bet ir skynėsi kelią į laisvę, demokratiją bendroje Europoje. 1989 metais, kai jau buvau bebaigęs rašyti daktaro darbą, krito Berlyno siena. Drąsių rytų Europos gyventojų dėka, tai yra žmonių, kurie taikiu, kel, taikiu keliu ėjo į laisvę ir demokratiją. Būtent jie E, sudarė sąlygas susivienyti ne tik mano šaliai, bet ir imti vienytis Europai. Ponios ir ponai, visa tai yra ir dar daugiau yra sakoma skaitant e, Romos deklaraciją. Esame susivienyje laimiai. Visa tai yra didelis palikimas, kurį mums patikėjo Europos motinos ir tėvai ir kurio tikis ir mūsų vaikai. Tai yra brangus palikimas, mes neturime teisės jo išvaistyti ar atiduoti priešininkams, Europos priešininkams, mes turime jį saugoti, puoselėti ir gerinti. Tai yra mūsų visų istorinis uždavinys. Žvelgdamas į daugiau kaip 60 savo gyvenimo metų ir tuo, tokį pat ES istorijos laikotarpį matau naujos Europos augimą ir virsmą. Tai yra kelias nuo pokario Europos deficitinės ekonominės organizacijos prie teisingo, teisingesnio, saugesnio pasaulio vilties nešėjos. Kai kuriems atrodė, kad e, ir aš Buvau vienas iš jų, kad tai, kas pasiekta, yra garantuojama amžiams. Tačiau savo biografijoje, savo gyvenime mačiau Europos vargus, krizes, įvairius prieštaravimus ir smūgius. Ir turėjau išmokti, kad mano tikėjimas ir daugelio mano kartos atstovų tikėjimas, kad Europos vienijimosi kelias yra negryžtamas, kad tai yra klaida. Ne, Europos ateitis nėra garantuotas dalykas. Niekuomet toks nebuvo ir mes, mes šitą žinome jau seniau negu įvykus Brexit. Prisimenu, ponios ir ponai, 2005 metus. Buvau savo šalies e, užsienio reikalų ministrų tapęs ir Europos konstitucijos svajonė žlugusi, tuo metu žlugo. Ir dar prisimenu, kaip daugelis iš mūsų buvo tuo nusivylę, tačiau taip pat prisimenu, kaip mes ir daugelis iš jūsų šioje salėje taip pat vėl sukaupėme jėgas ir darėme tai, kas, ką Europa ypač gerai gali daryti, tai yra tęsime darbą toliau. Mes e, kelime telefono ragelius, ėmėme klausytis vieni kitų ištisas naktis, sėdėjome prie dėrybų stalo ir žodis po žodžio dėliojome Lisabonos sutartį. Kągi aš noriu pasakyti, ponės ir ponai, Europa niekuomet nebuvo lengvas pasivaikščiojimas, Europa yra sudėtingas, varginantis projektas, tačiau visi tie vargai verti, ji yra verta vargo. Ir tiems, kas apie ją šneka blogai, mes turime kartoti. Bendradarbiavimas, auganti gerovė ir visų pirma 70 metų taikos, tai yra Europos pažadas Europai. Tačiau niekuomet savo istorijoje šis pažadas nes, neišsipildė pat savaime. Jis pildėsi tik tuo met, kai buvo atsisakoma nacionalinių, siaurų nacionalistinių interesų ir imtasi vadovautis europietiškąją išmintimi. Und genau deshalb bin Būtent todėl šiandien atvykau pas Jūs. Aš norėčiau, e, būdamas Vokietijos e, prezidentas, pasakyti pirmąją savo kalbą ne kur kitur, o būtent šiame parlamente. Būtent šiais laikais, kai auga pagunda bėgti ir dar labiau triukšmauja žlugimo pranašai, aš noriu pasisakyti už Europą. Būdamas pilietis, Aš pasisakau, kaip ir daugelis piliečių pastarosiomis savaitėmis vėl pasisako, taip, aš noriu Europos. Ir kaip e, Vokietijos prezidentas noriu pasakyti, taip, didžioji Vokietijos piliečių dauguma nori Europos. Mes nenorime grįžti į blogą praeitį, norime bendro kelio, eiti tuo bendru keliu į Europos ateitį, geresnę ateitį. Sakydami taip Europai, negalime apsiriboti vien gražiais žodžiais, mes turime e, neužmiršti ir įvairių pasiprieš, įvairiaus pasipriešinimo, kas sako taip Europai, tas e, palaiko mintį, jog daug kas yra sudėtinga ir daug kas vargina. Politiniai sprendimai yra sudėtingi ir procesas varginantis, kasgi geriau tą žino, jeigu ne jūs šiame Europos parlamente. Čia nuolat susiduria įvairūs prieštraujantis interesai ir ne tik tai. Taip pat ir įvairios kultūros, skirtingos kalbos, tradicijos. Europos įvairovė yra nuotykis. Tačiau tas nuotykis yra varginantis. Ir aš manau, kad e, Antonijoje ir e, frakcijų vadovus girdėjau dėl to um, dūsaujant. Tačiau būtent to mums reikia Europoje, kad neužsibarikaduotumėme savo mm, pozicijose, kad neišskastume tų apka, apkasų, kurie dabar atsivėrė Europoje ir nes, neimtume skūstis ar pasiduoti tom nacionalistiniam dejonėm. Mes turime visi ieškoti kelių, kaip e, statyti tiltus per tuos apkasus. Ir tai vienas iš tų tai yra uh, prielaidą, kad ir kitas gali būti teisus. Europa buvo kuriama darant prielaidą, kad kiti gali būti teisūs. Europos sėkmė visuomet buvo kompromisų kelias, Europos sėkmė visuomet buvo varginantis ir vis dėlto taikus interesų derinimas. Šis parlamentas taip pat už tai pasisako ir ta, tuo, ta linkme dirba už tai pasisakot ir jūs visose 28 valstybėse narėse. Kasgi apskritai galėtų būti parlamento nariu, nežin, nes, ne, bet neturėdamas noro į, įtikinti ir taip pat būti pasirengęs būti įtikintų. Ir tas sudėtingumo, ta, ta aistra ieškoti sudėtingų dalykų ir juos spręsti yra būtent šiuo momentu ypatingai svarbi. Ir aš labai jūs remiu ir labai jums pritariu, kadangi yra daugybė kitų jėgų, kurios pasiryžusios atsaky, pateikti labai paprastus atsakymus, aiškus priešo paveikslai, stipri, stiprios rankos, rankos gale. Ir susižavėjimas autoritarizmu taip pat stiprėja ne tik tai vakaruose ir rytuose už Europos sienų, bet ir dėja pas mus pačioje Europoje populistai pasaulį piešia juodomis ir baltomis spalvomis ir iš baimių e, ieškos politinio kapitalo. Aš pats nesu panikos kurstytojas. Šis parlamentas, jam reikia ginčių, jų reikia, tačiau tie, demok kurie demokratinės institucijos ir parlamentus e, E, nuvertina ir mano, jog tai yra tik tai ginčių ir laiko švaistimo institucijos, tas, kas e, neskiria faktų nuo melo, tas plauna demokratijos pamatus. Ir jisai turi išgirsti iš mūsų didžiulį ir pajausti didžiulį mūsų demokratų pasipriešinimą. Pasaulis, kuriame gyvename, yra vis labiau nesaugus ir klaidus. Daugeliu žmonių tai kelia didžiulį susirūpinimą dėl ateities, baimę, prarasti kontrolę. Jie e, pasiduoda vilionėms tų, kurie sako, grįžkite į tą saugų nacijos glėbi. Uždarykime sienas, atsiribokim, tik taip atgausime savo suverenitetą. Tačiau tai nėra, yra ne tik naivu, tai yra neatsakinga meluoti žmonėms, kad e, nuo pavojų, tokių kaip terorizmas ar klimato kaita, kurie neturi jokių, nežino sienų, galima apsiginti sienom ar užkardom. Yra neatsakinga meluoti žmonėms, kad pasaulyje, kuris tapo sudėtingesnis, atsakymai gali būti paprastesni. Yra neatsakinga šiame pasaulyje teikti, kad šiame pasaulyje Europos e, valstybė viena be Europos Sąjungos gali e, būti išgirsta ar apginti savo ekonomikos interesus. Atvirkščiai, ponos ir ponai, jeigu Europa nebus pilnavertė veikėja pasaulyje, tada mes patys tapsime kitų pasaulio galių žaidimo objektu. Ir ko gero, um, Michael Heseltine, pats būdamas Britas, visai neseniai pasakė interviu, jog Brexit yra didžiausias Britų suvereniteto praradimas, kokį jisai begali prisiminti. Ir aš manau, kad jisai yra teisus. Susigražinkime kontrolę, tą nuolat ir visur girdime, tai yra stiprus šūkis, tačiau turiu pasakyti, kad nacionalistai to šūkio neįgyvendins. Jeigu tai yra įmanoma įgyvendinti, tai tik tai veikiant iš vien jeigu visko ne, per nelik neparprastinsime, jeigu nepermėsime atsakomybės Bruseliui, o mm, veiksime iš vien, jeigu stiprinsime vidaus rinką ir tuo pat metu ap, ap, apginsime, apsaugosime tuos, kurie pastaraisiais metais ypač didelius globalizacijos smūgius patyrė, jeigu mūsų inovacijų gale ir, mm, ir mūsų um, kūrybingumas bus tokie stiprus, kad Europa taps pokyčių varikliu, tik tai tada galėsime nutildyti populistus ir pasakyti, mes neprarandame suvereniteto e, Europos naudai, atvirkščiai, tik tai kartu mes tampame stipresni ir pasaulyje gyjame didesnį svorį. Ponios ir ponai, ši krizė mums suteikia galimybę Europą į Europą žvelgti tokią, kokia ji yra, be iliuzijų, be klaidingo optimizmo su visomis jos stiprybėmis ir silpnybėmis. Ir ši krizė mus verčia atsakyti klausimą, kokios ir kiek europietiškos vienybės mes norime. Komisijos baltoji knyga yra pateikusi galimus kelius. Ir tai nėra sprendimas, tačiau yra akivaizdu, nuolatinis savęs blokavimas ES yra pats blogiausias įmanomas kelias. Tai nėra kelias. Jeigu norime toliau eiti į priekį, drauge, negalime tikėtis, kad kiekvienas e, prastums savo šimtaprocentinę nuomonę ir bus teisus. Problemos pernelyg sudėtingos ir lūkesčiai pernelyg skirtingi. Taip, mums reikia stipresnės ir norime stipresnės Europos ir daugiau europietiškų sprendimų, tačiau reikia sudaryti sąlygas ir toms valstybėms narėms kvepuoti, kurios e, tolesnių integracijos žingsnių dar negali žengti ar nenori to daryti. Mes norime solidariai solidarizuoti su valstybėmis, kurios patiria finansų ir ekonominės krizės padarinius. Tačiau Europos solidarumas gali būti, e, solidarumas gali padėti e, pastiprinti pastangas, nacionalinės pastangas, tačiau ne jas perimti. Mes norime padėti žmonėms, kurie e, bėga nuo karų ir persekiojimo, tačiau mes visi turime nuspręsti, kiek e, tos atsakomybės kiekvienas iš mūsų turi prisimti. Mes norime ES, kuri būtų stipri savo viduje, tačiau mes žinome, kad Europa yra didesnė negu ES ir be mūsų kaimynų rytuose ir, ir pietuose įtraukimo mes negalėsime užtikrinti tvarios taikos šiame žemynė. Žinau, ponios ir ponai, kad šios problemos nėra paprastos, jos yra iš tiesų sudėtingos ir žmonių rūpešių neturėtume ignoruoti, tačiau tie, kurie kūrė Europą, turėjo dar didesnių problemų, su kuriomis turėjo kovoti. Jie mūšio lauką pakeitė dėrybų stalu, konfrontaciją, taikių interesų derinimu. Jie buvo išmintingi. Jie įrodė esantis išmintingi. Tačiau šiandieninis pasaulis pilnas naujų neiškumų neleidžia mums būti mažiau išmintingais, negu buvo mūsų pirmtakai. Dar trūksta aiškumo dėl, klau, dėl klausimų, kuriuos reikia išspręsti, tai yra akivaizdu, tačiau ko trūksta, tai yra pasiryžimo, pasiryžimo spręsti tos klausimus europietiškai. Sumen interesų derinimas reiškia ir ginčius. Mes Europoje ginčiamės ir mano nuomonė tai yra, nėra e, žlugimo ženklas. Pastaruosius 25 metus e, dirbdamas politikos rytyje Europoje aš daug kartų ginčijausi, neretai ir su ne vienu iš jūsų esančių čia. Tačiau Ginčydamėsi Europoje, ponios ir ponai, tą darome stovėdami ant tvirto normatyvinio pamato. Daugelis klausimų yra komplikuoti, tačiau jie neturėtų užgošti to, kas yra svarbiausia - laisvė ir demokratija, teisės viršinybė, žmogaus teisės yra nediskutuotini. Tai yra įtvirtinta ir ES sutarties antrajame straipsnyje. Ir tam yra įsipareigojusios, tų principų turi yra įsipareigojusios laikytis visos valstybės narės. Tai yra Europos branduolys, tai yra tai, kas yra Europos esmė ir daugelį, daug, tai dėl ko pasaulyje daug kas mums pavydi. Jeigu mes būsime e, žmog, teisės viršinybės žmogaus teisų pasaulyje šviturys, neturėtų, mums neturėtų būti vis vien tai, kad šis pagrindas Europoje kliba Ir neturėtume tylėti Europoje, kai pilietinė visuomenė ar net mokslininkai, kaip pavyzdžiui Budapešto centrinės Europos universiteto nariai, nebegali kvepuoti laisvai. Labai prieštaringos nuomonės yra reiškiamos ir apie mano šalies vaidmenį, ponios ir ponai. Daugelis reikalauja iš Europos daug didesnio e, vadovaujamo vaidmens Europoje, o kiti kaip tik įspėja, kad, Europa, e, kad Vokietija yra perdėlik dominuojanti neseniai išrinktas vienos mūsų pačių svarbiausių sąjungininkių prezidentas neseniai pasakė, kad ES yra nekas kita, kaip Vokietijai tiesiog priemonė tikslui pasiekti. Tai yra mažų mažiausiai nesusipratimas. Europos stiprumas negali būti grindžiamas vien tik tai vadovavimu atskirų valstybių. O visų bendra atsakomybė. Žinoma, Vokietija kaip didžiausia ir skaitlingiausia ES valstybė prisima ypatingą atsakomybę, tačiau mes suvokiame mūsų galimybių ribas. Ir mes neužmiršime, kad kiti Europoje taip pat gali būti teisūs, kai ginčijamės dėl sprendimų. Mes žinome, dėl ko galime būti dėkingi Europai. Ir aš galiu pasakyti, kad vieninga Europa yra vienintelis sėkmingas atsakas į mūsų istoriją, į mūsų geografinę padėtį tiek mums patiems, tiek ir mūsų kaimynams. Ir mes jaučiame, kad stipri Europa ne tik tai e, yra mūsų pačių interesas, bet ir yra tapusi mūsų identiteto dalimi. Todėl turėtumėte žinoti, mes vokiečiai norime e, saugoti ES vienybę, mes norime drauge kurti Europos ateitį draugę su savo partneriais, tiek mažais, tiek ir dideliais, vienodomis teisėmis ir vienodais įsipareigojimais. Tačiau galų gale e, šalia bet kokių valstybinių pamastymų ir interesų yra kažkai kas dar svarbesnio. Ne visiems, tačiau beveik didžiai daugumai Vokietijos piliečių Europa yra širdžiai brangus projektas. Todėl aš jums ir papasakojau Europos istoriją iš savo pozicijų. Todėl mes pastarosiomis savaitėmis matome daugybę žmonių, jaunų žmonių, kurie, ypač jaunų žmonių, kurie Vokietijoje pasakoja sav, savoją Europos istoriją. Tai yra žmonės, kuriems pabodo klausytis, kaip, kaip blogai yra Europoje. Jie nebenori, kad populistai iš jų atimtų viltį ir europietišką ateitį. Todėl jie ir išėjo į gatves ir pademonstravo, Europos pulsas vis dar girdimas, ne tik tai šiame parlamente, bet ir visose Europos Sąjungos didžiosiuose miestuose, sostinėse, jų aikštėse. Nors mes Mūsų karta šito gal taip ir nevadiname, ponios ir ponai, tačiau daugeliu mūsų vaikų ir anūkų Europa jau seniai yra tapusi antrąją tėvynę. Šie jauni žmonės, jie seniai žino, kad nėra joks prieštaravimas mylėti savo šalį ir tuo pat metu būti gerų europiečių. Ir aš manau, ponios ir ponai, jie yra teisūs. Pabaigoje norėčiau pasakyti, kad praėjusiais metais su savo šeima lankiausi Vroclave. Norėjau apžiūrėti gimtąjį mano mamos miestą, apie kurį žinojau iš jos myglotų prisiminimų. Ji man pasakojo apie karą ir griuvimus, apie bėgimą į vakarus su mama, teta ir seserimi, septyni vaikai. Išsiveržęs nacionalizmas ir paskui jo pasiekmes aptemdė jos jaunystę ir tokiu būdu paveikė ir mano įsivaizdavimą apie šį miestą, Vroclavą. Tačiau praėjusiais metais, 2016-aisiais, mes atvykome į visiškai kitokį miestą. Miestą, kuris žibėjo kaip Europos kultūros sostinė, kuriame vyko gyvos diskusijos, skambėjo muzika įvairiose aikštėse, kur jauni žmonės iš Vilniaus, Luperpatalio ar Veronos šventė savo Europą. Ponios ir ponai, ten nebuvo nežymės riboto nacionalizmo, ten aiškiai mačiau Europos ateities svajonę. Gerbėmieji parlamento nariai, dabar tai priklauso nuo mūsų. Ar kita karta nenustotų gyventi tą europietiškąją svajonę. Tokia ir yra žinutė, kurią aš atnešu iš savo šalies. Taip, mes norime Europos. Mes norime sukurti geresnę Europą ir norime būti europietiškąją Vokietiją. Ačiū. ringraziare ancora una volta il presidente della Repubblica. Norėčiau kuo šilčiausiai padėkoti e, Vokietijos federacinės Respublikos prezidentui už tai, kad sutiko atvykti pas mus ir kreiptis į mūsų parlamentą. Jis pasakė tikrai įkvepiančią kalbą, kuri paskatins įvairiausias diskusijas ir pamastymus parlamente ir šiandien ir ateinančiomis savaitėmis eidami priekin suprantame, kad Europa keičiasi ir toliau keisis, tačiau mus įkvepia ir toliau įkvėps žinia, kurią šiandien mums perdavė prezidentas Steinmeieris. Labai ačiū Jums, ponia, už tai, kad priemėte mūsų kvietimą ir atvykote kreiptis į mus.